per uždarą posėdžio dalį įvykus slaptam balsavimui komitetas nusprendė, kad ponas Vesberg turėtų būti renkamas Europos audito rūmų nariu. Ir dabar po šios kelbimo pereičiau prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra įgaliojimai dėl 2012 m. biudžeto projekto trilogo ir pranešėjas e, ponas Jorgo Hatzermarkakis norėtų išsakyti keletą pastabų šio klausimu. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau informuoti kolegas, kad aštuntas pakeitimas pono Katsulinį buvo atsimtas. Dėl dešimto pakeitimo, kadangi aštuntas atkrito, norėčiau pasakyti štai ką jeigu devintas ir jo pirmoji dalis būtų patvirtinta, tai Katalin pakeitimas, tai reiškia, kad ir dešimtas pakeitimas atkristų. Bent jau aš taip suprantu. Žiūriu į sekretariatą, sekretariatas linksi galvą. Taigi tiek informacijos norėjau Jums pateikti. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Eh, Ačiū, kolegos. Prašom, panas Geir dar nori pasisakyti. Wir haben ähm, als S&D Arbeitsgruppe in unserer Vorbereitung Socialdemokratų darbo grupėje, ruošiantis šio dokumento balsavimui, nusprendėme, kad trečias pakeitimas pono Balčyčio bus atsiimtas. Taigi mes remiame ponios Makovei pakeitimą. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több észre. Ačiū. Jei daugiau pastabų ar skelbimų nebūtų, pradėkime balsuoti. Šeštas pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. A módosító javaslatot 13 eh, támogató szavazat mellette. 13 už, vienas susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 20 už vieningai patvirtinta. Aštuntas pakeitimas atsiimtas. Devintas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 16 už, 4 prieš, priimta. Antroji dalis šio pakeitimo. Prašom balsuoti. Lezaromo savazašt. Balsuoti baigiame. Devintojo pakeitimo antroji dalis. Toks rezultatas 8 už, 12 prieš. Atmesta. Dešimtas pakeitimas atkrito. Vienuoliktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezarumo savo daštą. Balsuoti baigiame. 4 už. Atmesta. 12, 13, 14, 15 ir 16 pakeitimai. Dėl jų reikėtų balsuoti kaip dėl bloko. Tai raujusi, ar galima tai daryti, jei prieštaraujančių nėra. Galėtumėm balsuoti dėl viso pakeitimų bloko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 11 támogató, 9 ellenző szavazat mellett elfogadtuk. 11 už 9 prieš. Priimta. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 19 už, vienas susilaikė, priimta. 19 pakeitimas, prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. Keturi už. 15 prieš. Atmesta. 20 pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Négy tam. Balsuoti baigiame. 4 už 16 prieš. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezarom savozašt. Balsuoti baigiame. 17 už 2 prieš. Priimta. Antras pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 20 už vieningai patvirtintas pakeitimas. Ketvirtas pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 3 už 16 prieš. Atmestas pakeitimas. Penktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 13 už, 8 prieš. Priimta. Ir galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Lezárom a szavazást. Balsuoti baigiame. 19 už, 2 prieš, susilaikiusių nebuvo. Dokumentas tik patvirtintas, sveikiname poną Hatsimarkakį. Balcsitis úr e, is szavazott, tehát akkor... Ponas Balcsitis irgi balsavo. Taigi, Jūs taip ar, prie, ar nebalsavote? Tai 20 balsų už, 2 prieš. Tokiu būdu pranešimas patvirtintas. Mėly kolegos, tuo baigėme balsavimą. Rátérünk a következő napirendi pont. Eh, Dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita. Ar decentralizavus komisijos teikiamos išorės pagalbos administravime ir daugiau galių suteikusios delegacijoms pagerėjo pagalbos teikimas. Tai taip vadinasi ši ataskaita. Tai yra pirmoji 2011 metų specialioji ataskaita Europos audito rūmų. Ir be abejo, mes turime aptarti pranešimą šiuo klausimu. Ir noriu suteikti žodį ponui Karelui Pinkstenui, Ne, mane pataiso. Visų pirma, turi pasisakyti pranešėjas, tai yra ponas Ivailo Kalfin. kad galėtų pristatyti savo paruoštą dokumentą komiteto nariams. O tada jau žodį suteiksiu ponui Karalui Pinkstonui. Prašom, ponė Kalfinai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas susijęs su sprendimu priimtu 2000 metais suteikti daugiau galių delegacijoms įvairiose šalise, kai jos turi priimti sprendimus ir įgyvendinti vystamosios pagalbos biudžetą. Šis procesas, vadinamas decentralizacijas, buvo įgyvendintas 2002-2004 metais. Audito rūmai plačiaja prasme nusprendė kontroliuoti, patikrinti, audituoti sistemos darbą po kelių, po kelių metų jos veikimo. Turiu paminėti, kad tuo tarpu ES delegacijos vairiose šalise pasikeitė, jos tapo pasigaliojus Lisabonos sutartai, sutračiai tapo delegacijomis po to, nes prieš tenkščiau tai jos buvo atstovybėmis. Pasikeitė ir struktūros čia Briuselėje, įsteigus išorės veiksmų tarnybą. ir sujungus du generalinius direktoratus, tai yra Europaid ir DG Development, jie tapo vienu direktoratu. Tokie pokyčiai įvyko pradėjo, po to, kai buvo pradėta įgyvendinti decentralizavimo sistema. Pats pranešimas buvo rengiamas 2090 metais. Noriu padėkoti ponui Pinkstenui, kuris yra ataskaitos autoris, už labai išsame analizę, kokia, apie tai, kokia taikoma delegacijose praktika. Ataskaita yra labai detali, labai aiškiai ir pateikia aiškias rekomendacijas. Apskritai, na, žinoma, ponas Pinkstenas detaliau pakalbės apie tai, jis teigia, kad decentralizavimas davė teigiamų rezultatų, pagerino greitį, kokybę, finansų valdymo procedūras. Tuo pat metu yra daug erdvės ir gerinant visas, visus šios aspektus, būtent pagalbos kokybę, finansų valdymą, darbuotojų valdymą, ir taip toliau, ir taip toliau. Tokios yra rekomendacijos, į kurias, mano įsitikinimu, reikia atsižvelgti, kad būtų galima tęsti decentralizavimo procesą ir geriau įgyvendinti ES biudžetą. Pranešime daugiausia kalbama apie tris aspektus. E, tai yra pagalbos teikimo tempą, kokybės gerinimą ir finansinio valdymo procedūras. Aš manau, kad mes turime pasakyti, kad e, ataskaita yra puikus pagrindas komisijai imtis papildomų priemonių, toliau gerinant šios e, aspektus, teikiant pagalbą. Taip pat atsižvelgiant ir pripažįstant e, pasiektą pažangą, komisija vis dėlto turi stiprinti kokybės vertinimo procedūras, kad būtų galima pagerinti pagalbos kokybę ir sumažinti neveiksnių projektų skaičių. Man atrodo, kad šie klausimai yra labai svarbus. Tai yra vertinti ne tik biudžeto procedūras, kaip lėšos išleidžiamos, bet ir e, tos pagalbos e, teikimo rezultatus. Egzistuoja praktika samdyti vietinius konsultantus, konsultantus konsultavimosi bendrovėmis. Šį procesą reikia gerinti, kad būtų galima stebėti proceso pažangą, pro, projektų pažangą, e, jų pažangą, jų gyvendinimą. Tai reikėtų geriau organizuoti ne tik biudžeto prasme, bet ir apčiopinų rezultatų siekimo prasme. Komisija turėtų imtis priemonių, kad būtų išvengta e, silpnumų priežiūros ir kontrolės sistemose, ypač delegacijose. Vidaus kontrolės sistema turi būti organizuojama geriau, kaip minima ataskaitoje. Delegacijos turi gauti gairias, kaip tai daryti iš komisijos pusės. Yra rimta problema susijusi su darbuotojais, nes E, vystamas e, bendradarbiavimo, vystamą bendradarbiavimo e, generalinio direktorate yra daug darbuotojų, tačiau delegacijose šioje srityje darbuotojų mažai. Komisija sako, kad jie už tai negali būti atsakingi, nes išorės veiksmų tarnyba skiria daugelį žmonių į delegacijas, tačiau manau, kad komisija turi rasti būdų, kaip dirbti su išorės veiksmų tarnyba, kad galėtų užtikrinti tinkamą žmonių, žmogžų iš, išteklių tiekimą. Šis darbas yra specifinis ir todėl turi būti žmonių, kurie mokėtų dirbti šį darbą. Taip pat minėjau vidaus ataskaitų sistemą, vidaus kontrolės sistemą, vidaus atskaitomybės sistema yra ypač svarbi teikiant pranešimus apie pasiekusius rezultatus norėčiau pasakyti, kad yra ir delegacijoms rekomenduojama praktika, kaip pagerinti lėšų panaudojimo veiksmingumą. Apie tai kalbėjome, kai kalbėjome apie Europos investicijų banko veiklą. Tai yra naudotis vietinių konsultacinių bendrovių pagalba, kai įdėgiami projektai konkrečiose valstybėse, konkrečiose šalyse. Na ir pagaliau, manau, kad yra labai svarbu kad tam, jog būtų pasiekta sinergijos, komisija turėtų siekti daugiau bendradarbiavimo su valstybių narių ekspertais šiose srityse, ypač su tomis valstybės, su valstybių narių ambasadomis įvairiose šalise, taip pat ir su vystamosios pagalbos organizacijomis ir institucijomis, ir geriau bendradarbiauti ir kronuoti veiklą su Europos investicijų banku. Šis klausimas yra parlamente šiuo metu apstariamas, kai kalbam apie išorės mandatą Europos investicijų bankui. Šie du dalykai gali būti susijęti, tai yra komisijos darbas ir Europos investicijos banko darbas, nes nemažai projektų leidžia taikyti, panaudoti viešasias išlaidas ir investicijų banko paskalas. Todėl šį darbą reikia plėtoti toliau. Yra šio, tam, tiek, tam, tikras, tam tikra dalis darbo nuveikta. Šiuo reikia šį darbą tęsti. Taigi tokios svarbiausios e, rekomendacijos, kur aš, aš siūlau jums. Dar kartą noriu padėkoti audito rūmams, ponui Pinkstenui, kuris pateikė išsame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 dokumentą, kad jį pristatėte, o dabar suteiksiu žodį ponui Karl Pinkston, kuris yra atsakingas e, Europos audito rūmų narys. Ačiū pirmininkė. Prieš pristatydama šią specialią ataskaitą norėčiau pasakyti du dalykus. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už tai, kad suteikėte man šią galimybę pristatyti šią specialią ataskaitą dėl įgaliojimų perdavimo. Ir Taip pat noriu pasakyti, kad su didžiuliu susidomėjimu klausausi jūsų pasisakymo ir tikrai su didžiuliu dėmesiu perskaičiau jūsų dokumentą, kuris mano manimu yra tikrai ypatingai aukštos kokybės. Noriu labai pasveikinti pranešėją pana Kalfin atlikus nuostabų darbą. Žinoma, parlamentarai nori visuomet truputėlį kaip ir užbėgti už akių įvykiams, tai aš pabandysiu, pristatydama specialią ataskaitą, kaip ir nekartoti viso to, ką pranešėjas jau pasakė dėl įgaliojimų perdavimo. Pradėsiu galbūt nuo bendro konteksto pristatymą. Po to pakalbėsiu apie tai, ką auditorumai nustatė, o pabaigai tarsiu keletą a, baigiamųjų žodžių, apibendrinančių žodžių. Visų pirma, tas kontekstas, apie kurį jau kalbėjo ir jūsų pranešėjas. Įgaliojimų perdavimas, kaip žinote, įvyko nuo 2002 iki 2004 metų. Iš tikrųjų, tai jau yra antroji specialiojo audito rūmo ataskaita šio klausimu. Pirmoji buvo parengta 2004 metais, kuomet įgaliojimų perdavimo procesas dar buvo nesibaigęs. E, todėl e, Ši ataskaita yra pirmoji, kuri audito rūmų yra atlikta dėl galiojimo perdavimo jau pasibaigus tam procesui, jau praėjus penkeriems metams beveik. Kodėl audito rūmai norėjo atlik, parengti ataskaitą dėl įgaliojimų perdavimo? Dėl trijų priežasčių iš tikrųjų. Visų pirma, e, atsi, norėjome atsižvelgti į tą laikotarpį, kuris praėjo nuo e, esminio įgaliojimų e, paskirstimo tarp delegacijų, įgaliojimų perdavimo Antras dalykas yra tai, kad e, kuriama Europos išorės veiksmų tarnyba, todėl labai svarbu yra paminėti, kad 80 procentų komisijos valdomos pagalbos yra įgyvendinama per e, būtent šią decentralizuotą sistemą, kai įgaliojimai yra perduoti delegacijoms. 80 procentų. Kaip jūsų pranešės teisingai pasakė, audito metu dėmesys buvo suteltas į tris dalykus. Visų pirma, pagalbos teikimo spartumas, antra, pagalbos kokybė ir trečia, finansų procedūros, ar jos yra tvirtos ir patikimos ar ne. Tad dabar norėčiau aptarti auditorumų išvadas apie spartumą, kokybę ir finansų valdymo procedūrų patikimumą. Kaip jūsų pranešėjas ir pasakė, komisija sugebėjo paskirti ir išmokėti daugiau pagalbos nei anksčiau, dabar, kai yra įgaliojimai perduoti delegacijoms. Ir iš tikrųjų buvo didžiulė, didžiulės diskusijos dėl to, kad anksčiau buvo labai stringama skiriant ir išmokant pagalbą, dabar tai jau yra įveikta. Mes galvojame, kad aišku, tą spartumą pagalbos išmokėjimo dar galima būtų didinti pagal konkrečius rodiklius, tačiau mes jau dabar galime daryti išvadą ir pasakyti, jog pagalbos teikimo sparta smarkiai pagerėjo. Dabar dėl e, finansinių procedūrų. Mes vėlgi išvadose sakome, jog yra akivaizdžiai e, patobulėta šioje srityje. Dabar kalbant apie pagalbos teikimo kokybę Tai e, nėra taip aišku, kaip kad e, dėl kitų dviejų e, dalykų. Mes sakome, kad yra tam tikrų ženklų, jog pagalbos teikimo kokybė pagerėjo, tačiau mes taip pat nustatėme, jog komisijos sistema kokybės įvertinimui nesudaro galimybių mums iš, susidaryti išsamų vaizdą ir padaryti tvirtas išvadas šio klausimu. Mes galvojame, kad per nelik daug e, kol kas pasikliaujama taip vadinamąją e, ROM arba lietuviškai įros e, sistema, išornė sistema. Mes galvojame, kad reikia išsameu įvertinti e, kokybės teikimo kokybę. Ir todėl mūsų ataskaitoje yra daromos dvi rekomendacijos. Visų pirma, kad delegacijos turėtų vertinti visos e, pagalbos intervencijos kokybę ir toliau e, ekspost įvertinimuose iš komisijos pusės turi būti ir kokybės įvertinimas. Ypatingai skiriant dėmesį kiekybiškiams pamatuojamiems rodikliams. Dabar kalbant apie valdymo pusę. Audito metu buvo išryškintos trys sritis, kur reikėtų komisijos didesnio dėmesio. Monitoringas, vertinimas įgaliojimo perdavimo sistemoje ir toliau iš būstinės turi būti didesnė pagalba, o trečias rytis ką ir pranešėjas akcentavo, tai yra e, iššūkiai susijęs su žmogiškaisiais ištekliais. Mes ataskaitoje darome rekomendacijas e, šioms trims rytims. Visų pirma, dėl monitoringo ir įvertinimo. Mes galvojame, kad delegacijų lygmenių monitoringas turi būti sistematiškas bendroje monitoringo sistemoje kiekvienai delegacijai. Mes galvojame, kad ir vidaus ataskaitų sistema turi didesnį dėmesį sutelkti į pagalbos intervencijų rezultatus. Ir galiausiai, kalbant apie Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimą, naujos teisinės nuostatos dėl delegacijų vadovų atskaitomybės yra labai svarbios ir jos turi būti veiksmingai įgyvendintos. Dabar pagalba iš būstinės. Kaip ponas Kalfin savo įžango žodžiuose irgi pabrėžė, labai svarbu kalbėti apie didelę darbuotojų kaitą Europe Aid generalinėme direktorate. Tai tikrai yra atskiras klausimas, čia reikia daug geresnių gairių, kad būtų galima užtikrinti politikos dialogą. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad kai eina kalba apie biudžeto rėmimą, politikos dialogas yra ypatingai svarbus. Dabar norėčiau pakalbėti apie žmogiškųjų išteklių iššūkį. Čia kas yra svarbu, yra tai, kad um, dabartiniai turimi žmogiškųjų išteklių š, pajėgumai būtų geriausiai paskirstyti, turint omenyje, kad dabar negalima didinti žmogiškųjų išteklių. 2007 metais mm, komisija patvirtinosi pareigojimus iki 2013 metų nedidinti savo personalo išteklių, taigi šešerių metų laikotarpių personalo augimo nebus. Uh, Tad e, su turimais dabar žmogiškais ištekliais reikia dirbti efektyviai, tai yra labai svarbu. E, tų išteklių nėra daug, tad juos reikia panaudoti kaip galima geriau. Ir tai, žinoma, ataskaitoje pabrėžiama, kad turima, reikia dirbti šio klausimu. Mes čia dvi rekomendacijas pateikėme. Mes galvojame, kad labai svarbu kad komisija išanalizuotų taip, kaip dabar yra panaudojami žmogiški ištekliai, tam, kad būtų pasirūpinta, jog būtų įdarbinti būtent tie darbuotojai, kurie yra reikalingi, turint omenyje, kad tų išteklių žmogiškų yra nedaug. Ir antras dalykas, mes komisijai rekomenduojame glaudžiau dirbti su valstybėmis narėmis, kad būtų galima sumažinti intervencijų e, skaičių e, kad būtų galima be abejo atitinkamai pasinaudoti ir valstybių narių sukaupta patirtimi konkrečiose srityse. O dabar, pirmininkė, mano baigiamosios apibendrinančios pastabos. Turiu dar kartą padėkoti pranešėjui už malonius žodžius, uh, kurios sudėkingumu priimu visos komandos atlikusios šį auditą vardu. Manau, kad taip pat turiu akcentuoti ir pozityvų aktyvų požiūrį, kurį komisija pademonstravo viso šio audito eigoje. Iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad e, komisija labai e, gerai dirbo ir aš noriu padėkoti ir komisijos darbuotojams už tai. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiami šio komiteto e, nariai. Ačiū. Pone, aš jūsų pastabas. O dabar norėčiau pradėti debatus ir žodį suteiksiu poniai Greslę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie pritarančiųjų, teigiančių, kad tai yra labai svarbus pranešimas, kuriame svarstomi decentralizavimo klausimai auditorumuose. Jei ne vienintelis pranešimas, gal ir vienintelis pranešimas, čia iškeliamas klausimas, ar tas decentralizavimas buvo veiksmingas. Gaila, kad dėja mažai konkretumo šiame pranešime. Čia kalbama apie pagalbos teikimą, Tačiau nekalbama, kiek kainuoja tas pagalbos teikimas ir kiek jisai kainuoja taikant šią naują sistemą lyginant su praeities patirtimi. Manau, kad kalbant apie personalo kaitą, e, decentralizavus rūmų veiklą ir prieš tai, tai nėra jokio ryšio tarp praeities ir dabarties. Vokiškojoje versijoje dešimt šeštajame um, ataskaitos puslapyje būtent apie tai kalbama, tačiau labai aptakiai. Čia sakoma, kad buvo nustatytas kai kurių funkcijų dubliavimasis, didelė biurokratinė našta buvo pabrėžta, kad kai kurios funkcijos buvo decentralizuotos. Aš noriu padėkoti tiesą auditorumams už pateiktas lenteles. Tačiau ką reiškia, kad DEFCO ir EFCO bendradarbiauja? 2500 darbuotojų dirba šiuose tarnybos. DEFCO skyriuje. Būtų įdomu sužinoti, kaip praeitie vyko personalo kaita ir ką ji davė. Manau, kad tai būtų svarbu sužinoti, to norėčiau. 136. 136 delegacijoje turėtume paklausti, ar delegacija, kuri įgyvendina 500 milijardų eurų ir joje dirba tik 60 žmonių, ar kaip jai sekasi susidoroti su ta užduotimi? Žmonių yra nedaug, tačiau delegacija dirba veiksmingai, efektyviai. Dabar e, tarsi mada tampa Europos e, delegacijoms, institucijoms turėti daug žmonių. Kitas svarbus klausimas yra štai, koks būtų gerai, jei auditorumai pateiktų savo atsakymą dėl paramos biudžetui. Ataskaitoje yra pateikta detali informacija apie paramą biudžetai, tačiau vėlgi būtų įdomu žinoti, e, kokia yra darbuotojų apimtis. Europos Sąjunga įsipareigojo didžiąją dalį savo paramos teikti per biudžeto paramos priemonės ir panašu, kad ši tendencija didės. Tačiau e, šie veiksmai nėra tinkamai stebimi. Taigi iškyla klausimas, ar mes tikrai norime išplėsti paramą biudžetui ir kaip atrodys ta bendroji parama biudžetui. Ar Taip pat noriu paklausti, ar mes suvokiame, ką, kokius sprendimus mes priimame, kaip e, toliau atrodys ta parama biudžetui, e, kaip planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją, kad jie tikrai galėtų uh, taip įgyvendinti paramą biudžetui, kaip ji iš tiesų turėtų būti įgyvendinama. Įdomu būtų sužinoti, kaip vyksta darbas konkrečioje vietoje su. su Europos investicijų banku. Kokiu veiksmu čia rengiamasi imti ir kokius įsipareigojimus prisima komisija bendradarbiaudama su šiuo banku. Manau, kad pats pranešimas yra įdomus. Tiesa, aš pasigėdau kiekybinių nuorodų ar pagalba dabar teikiama veiksmingiau. Tiesa, yra užsiminta arba kitaip tariant, auditorumai stengiasi įvertinti, e, ar projektai buvo įgyvendinami ar ne. 2008 metais 11 procentų visų projektų buvo dar nebaigti. Devintaisiais metais tas skaičius sumažėjo iki 9,6 procentų. Ar galime teikti, kad tvarumas dabar sumažėjo? Ir tas veiksmingumas vis dėlto neišaugo taip ženkliai, kaip buvo tikėtasi. Ir ar nereikėtų mums bandyti kalbėti konkrečiais skaičiais? Aš labai samoningai uždaviau kritiškus klausimus, nes manau, kad e, ši sritis ir toliau turėtų būti reformuojama ir e, noriu pabrėžti, kad mes ir toliau turime labai atidžiai stebėti uh, E, kaip tai vyksta. Ir e, linkėčiau, kad Europos audito rūmai naujoje sąrangoje dirbtų veiksmingiau, net tai buvo praeitįje. Labai ačiū. Toliau. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu ne, tuomet suteikiu žodį komisijai. Galbūt komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Visų pirma, norėčiau padėkoti audito rūmams už e, puikią ataskaitą ir už pono Kalfinį darbinį dokumentą. Norėčiau pasakyti, kad Europos audito rūmų ataskaita um, pristato labai svarbę analizę. Uh, dėl to, ką komisija um, nusprendė dėl vystimosi politikos, kokios konsultacijos pradėtos ir nuo šių metų yra daug pasikeitimų, kadangi kūrėme Europos išorės veiksmų tarnybą. Ir dabar uh, komisijos lygmenių yra apjungti generaliniai direktoratai, kurie rūpinasi vystimos uh, ir, vystimos ir bendradarbiavimo klausimais. Uh, dėl darbuotojų delegacijose labai svarbios išvados, taip pat ir dėl bendarbiavimo tarp delegacijų. Tai pirmas kartas, e, kai um, už vystimas ir bendarbiavimą atsakinga tarnyba bus tiesiogiai atsakinga ir už personalą dirbantį delegacijose. Um, mes labai vertiname auditorumų išvadas ir pono Kalfin taip pat mintis. Dabar keletas pastabų, jeigu leisime, dėl finansų valdymo klausimų. Nuo 2002 metų mes nuolat geriname um, kontrolės ir priežiūros sistemą ir audito rūmai savo paskutinėje ataskaitoje pažymė, jog mm, klaidų lygis dar yra kad klaidų lygis yra nedidelis ir tai yra tikrai pavyzdinė situacija. Nuo 2002 metų taip pat lygiai grečiai yra vykdoma dekoncentracija ir yra užtikrinamas e, stebėsinos procesas kokybės srityje. Reikia galbūt pabrėžti tuos santykius tarp būstinės ir delegacijų. Pagrindinė e, struktūra yra atsakinga už programų įgyvenimą ir kartais todėl tie dokumentai dažnai keliauja tarp būstinės ir delegacijų dabar dėl to proceso, kuris galbūt ne visuomet leidžia įvertinti e, labai elementariai, labai e, detaliai kokybę, iš tikrųjų ta naudojama sistema yra rezultatus orientuotas stebėjimas ir pagalbos kokybės įvertinimas yra tikrai didžiulis iššūkis. Kalbant dabar apie žmogiškų išteklių valdymą, reikia pasakyti, kad uh, naujasis generalinis direktoratas DEFCO, kuris yra atsakingas už um, vystimas ir bendradarbiavimą, uh, yra atsakingas už visą personalą ir, aišku, turės galimybę dabar geriau uh, paskirsyti savo personalą, atsižvelgiant į turimus žmogiškus išteklius ir poreikius, atsižvelgiant taip pat ir į nulinį žmogiškų išteklių augimą, uh, ko komisija yra užsibrėžusi uh, laikytis ir mes tikimės, kad laikydamėsi turi patvirtintos jau metodikos, sugebėsime iki lapkričio mėnesio išspręsti šios klausimus ir parengti daugiametį planą dėl žmogiškų išteklių perskirstimo taip, kaip tai būtų efektyviau. Dabar kalbant um, apie valstybių narių kompetencijos panaudojimą, tai yra labai įdomi tema, mes dirbame šio klausimu. Aišku, kad mums reikia darbų pasiskirstimo tarp valstybių narių, vien komisija to negali padaryti. Čia yra atliekamas didžiulis darbas jau nuo 2002 metų. Mes kartu su valstybėmis narėmis esame patvirtinę Elgesio kodeksą dėl darbų pasiskirstimo, bet aišku, reikia dar ir papildomų pastangų tam, kad būtų galima užtikrinti, kaip galima geresnį užduočių, darbų, funkcijų pasiskirstimą ES lygmenių, kad viskas būtų atliekama efektyviau. Dabar dėl uh, to, kad yra ir subsidijos, ir skolos, vienu, paskolos e, kartu e, teikiamos. Komisija įsipareigojusi dirbti šią srityje ir yra atitinkami infrastruktūra kultūros fondai ir vystimosi fondas ES akar valstybėms, e, taip pat ir kaiminystės priemonė. Tai yra priemonė, kurią mes ketiname ir toliau plėtoti, jeigu biudžeto tvirtinimo institucijos tam pritars, tvirtindamos kitą finansinę perspektyvą. Be abejo, čia e, viskas turės būti pavesta vystimosi politikos ryčiai. E, labai dėkoju Europos audito rūmams už jų atliktą darbą, už pateiktas analizės, kurios mums yra labai svarbios ir mes tikrai labai stengsime įgyvendinti pateiktas rekomendacijas. Tisztelt Bizottság, köszönöm Bagűr úr. Gerbiami kolegos, ačiū už uh, visus pasakymus. Vis dėlto komisija neatsakė į mano klausimą, tik tiek noriu pasakyti. Képviselőasszony kérdésére való tekintettel megkérdezem Pinkston urat, hogy... Noriu paprašyti poną Pinkstoną, paklausti poną Pinkstoną, ar jis nenorėtų atsakyti į šį klausimą. Klausimą, kurį uždavė mūsų kolegė. Ir po to parašysiu poną Kalfiną rezumuoti diskusiją. Euh, Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi išsakytomis pastabomis, kurias pateikė ponė Greslė, nes manau, kad tikrai ji išryškino pagrind... tikrasias problemas. Specialiojoje ataskaitoje jūs randate audito analizės rezultatus ir rekomendacijas. Ir savaime suprantama, jog Europos audito rūmai toliau žiūrės, ar tų rekomendacijų bus laikomasi. Taigi, mm, Aš džiaugiuosi, kad ataskaitą palankiai priemė ir komisija, ir parlamentas, bet be abejo mes vis tiek po to stebėsime, ar tai, ką mes rekomendavome, komisija gyvendins, ar to laikysis. Tad visiškai sutinku su ponia Greslė, aš nekartosiu to, ką jį pasakė, bet būtent personalo lygmenių tikrai dar reikia daug ką nuveikti net ir su Europos išorės veiksmų tarnyba. Tikrai dar reikia daug ką nuveikti. Auditorumai tai nėra politinė institucija, kaip kad, pavyzdžiui, Europos parlamentas, komisija, na, čia gal komisarų daugiau tai būtų sritis, bet aš būtent ir savo pasisakymę apibendrindamas labai trumpai užsiminiau apie tai, bet galiu dar kartą pasakyti, kad kalbant apie uh, mm, Europos mokesčių mokėtojus, juk jie turi teisę pareikalauti, kad komisija palaikytų diskusiją su valstybėmis narėmis e, dėl darbo pasiskirstimo. Ir ponia Greslė būtent kalbėjo apie delegacijas, kuriuose vienur yra daugiau darbuotojų, kitose mažiau darbuotojų. Mes visi puikiai suprantame, kad delegacijų darbo krūviai yra skirtingi. Tad aišku, kad čia dar galima daug ką padaryti. Kalbant apie atsakomybių pasiskirstimą, man atrodo, čia viskas yra aišku, būtent kaip ponė Greslė ir pasakė. Čia visą puslapį galima prirašyti, aiškinant situaciją. Aš gal kal nekalbėsiu biurokratiškai, bet čia viskas, aišku, jūs labai teisingai, ponė Greslė, viską pasakėte ir toliau, ką jūs kalbate apie kokybės kiekybišką įvertinimą, Taip, būtent tai ir yra viena iš, vienas iš elementų ir, ir tikrai mūsų ataskaitoje tai aiškiai pasakyta. Dėl pagalbos spartumo, manau, išvadą galime daryti labai aiškę. Tačiau aš ir savo įžangos žodėje pasakiau, kad kokybės rytyje, aš manau, ateityje turėtų būti galimybė pamatuoti, kiekybiškai įvertinti taip pat ir teikiamos pagalbos kokybę. Jūs visi puikiai žinote, jog ES na gal mažiau už, Europo, už Europos ribų, bet Europoje tai tikrai pagalba yra didžiausia. ES numeris vienas yra, kai na kalba apie pagalbos teikimą. Tad reikia galvoti, kiek pagalbos yra suteikiama trečiajam pasauliu, kiek yra humanitarnės pagalbos teikiama ir aš manau, kad tikrai komisija pasisengs padirbėti toje srityje. Ir kaip ponė Greslė teisingai pasakė, turėtų, turė, turėtų būti galimybė kiekybiškai įvertinti, pamatuoti tos suteiktos pagalbos kokybę. Ar iš tikrųjų gerėja ta pagalbos kokybė ar ne. Turi būti galimybė tai įvertinti. Ir labai pritariu jūsų žodžiams, kad čia reikia dar gerokai pasistengti toje srityje. Labai dėkoju už jūsų pastabas, kurios dar kartą pademonstruoja jūsų palankų požiūrį ir gerą informatumą. Ačiū. Dabar žodis ponui Kalfinui. Ačiū, pane pirmininkė. Manau, kad net, net daug ką galiu pasakyti, papildydamas e, šias rekomendacijas, kurios buvo pristatytos. Komisijos reakcija atrodo pozityvi atrodo, kad bus atsižvelgiama mūsų rekomendacijas, kal, turint galvoje taip pat ir apmąstymų dokumentą, kurį minėjo komisijos atstovai ir planus, kurių komisija turi gerindama vystamosios pagalbos paramos teikimą. Turime aiškiai pasakyti, kad kalbant apie klausimus, kurie yra gana platus, labai Dažnai tai yra precedentas. Ne visada atsakymai yra absoliučiai aiškus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie visnamosios pagalbos kokybę, tai apie tai turime galvoti, turime tuo domėtis. Ir auditorumo ataskaitoje tai yra labai aiškiai pasakyta, kaip ir ponas Pinkstinas pasakė, reikia geriau kvantifikuoti teikiant ataskaitas apie kokybę, tačiau tai nėra taip paprasta. Kai kalbame apie vystamąją pagalbą, negalime viską pateikti skaičiais. Tai nereiškia, kad neturime daryti dėti pastangų tada kryptimi, tačiau negalime tikėtis, kad rezultatas bus vien tik tai patiktas skaičiais, be jokių paaiškinimų. Būčiau labai patenkintas, jeigu komisija rengdama kokybės parametrus ir kriterijus, taip pat pateiktų parlamentui savo apmastymus, savo e, planus, kaip ji planuoja toliau didins kontrolę. Yra problema su koordinavimu tarp įvairių ES institucijų, šiuo atveju tarp išorės veiksmų tarybos ir komisijos. Visi žinome, kad procesas dar toli gražu nebaigtas, vis dar yra daromi žingsniai, kurie galų gale turėtų leisti pasiekti geresnio koordinavimo tarp institucijų. Kalbam apie koordinavimą tarp valstybių narių, išorės donorų veiksmų. Visai teisingai panas Pinksinas pastebėjo, kad ES kaip po tokia ir valstybių narių vystamoji pagalba yra didžiausia pasaulyje. Tačiau vėlgi turime aiškiai suprasti, kad šis procesas, kai kalbame apie skirtingus klausimus, e, tai kai kalbame apie skaidrumą, matomumą, pagalbos e, kokybę, šių problemų nėra labai, šias problemas nėra labai lengvai spręsta, spręsti dirbant kartu su kitomis institucijomis. Taigi, ponė Greslė, galiu pasakyti, kad e, aišku, kad gerai, kad mes plečiame tą pagalbą. Taip pat noriu padėkoti jai už jos pastabas, nes e, finansavimo didinimas yra susijęs ir su didesnė kontrolė. Audito rūmų ataskaitoje labai aiškiai pademonstruotas blogų projektų skaičiaus mažėjimas. Taigi kai kalbama apie lėšų apsarbavimą, yra aiški pažanga. Taigi daugiausia dėmesio turėtume skirti, aišku, kokybei ir vystamosios pagalbos poveikiai. Tačiau vieną kartą, dar vieną kartą noriu įspekti, kad neturime tikėtis labai didelių lūkesčių, bandydami viską sukišti į skaičius. Na ir vėlgi turime atidžiai stebėti, ką pasiūlys komisija Ir aš pritariu tai, ką pasakė panas Pinkstinas, kad e, šį klausimą reikia sekti ir ateityje, nes čia kalbame apie problemas, kurios eina toliau negu konkretus techniniai e, klausimai, kur, kuriuos, kuriuos galime aptikti kitose auditorumo ataskaitose. Ačiū. Ačiū ponui Kalfinui baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės klausimą. Ir toliau pereiname prie paskutinio šios dienos darbo atvarkės klausimo. Taigi kalbėsime, kalbėsime apie audito rūmų specialią ataskaitą 2.2011, kuri yra rekomendacijų pateiktų specialioje ataskaitoje 1.2005 pratesimas. Taigi, aš esu pranešėjęs šio klausimu ir aš dabar esu ne tik pirmininkas šiuo atveju, bet ir pranešėjas. Taigi, pirmiausia, suteikiu žodį savo neturiu kitokio pasirinkimo. Taigi, ponios ir ponai, visų pirma, neperdėdamas per daug mandagumo, noriu padėkoti ponui e, Galijos ir jo darbuotojams už skrupulingą darbą atliktą rengiant e, specialią auditorumo ataskaitą. Na ir prieš pradant gilintis į reikalą esmę norėčiau pasveikinti OLAF e, atstovus ir Europos komisijos atstovus. Jeigu e, jums labai patinka skaičiai, tai pastebėsite, kad e, pirmoji ataskaita buvo e, parengta praėjus penkeriems metams po OLAF įkūrimo. Tai yra ta ataskaita parengta penktaisiais metais. Na, o praėjus dar penkeriems metams parengta antroji ataskaita. 2.2011. O antrosios ataskaitos tema yra analizė to, kokiu mastu OLAF įgyvendino ankstesnės rekomendacijas. Jeigu auditorumai rimtai viską žiūri, jeigu jų politikos dalis yra E, analizuoti organizacijos darbą kas penkeri metai, tai yra labai gerai, jeigu tai yra sutapimas, tai yra labai geras sutapimas. Tačiau aš manau, kad yra labai gerai, kad vertinamas svarbios institucijos kaip OLAF darbas reguliariai. Pirmoji ataskaita išvardė 17 rekomendacijų kurias būtų galima suskirstyti į tris kategorijas. Svarbiausias klausimas buvo, kaip stiprinti OLAF e, tyriamąją funkciją. Ir kaip OLAF galėtų pagerinti savo darbo veiksmingumą, e, pagerinti tyrimų veiksmingumą. Na ir trečia, kokios yra silpnosios vietos Olaf valdyme, kurios buvo nustatytos atas, pirmojoje ataskaitoje, kaip jos buvo e, panaikintos. Mano darbo dokumentas. Dokumente pripažįstamas e, Olaf atliktas darbas nuo to laiko, kai buvo paskelbta pirmoji ataskaita ir noriu pabrėžti, kad praėjus penkeriems, šešeriems metams nuo tų problemų nustatymo, jiems pavyko pagerinti savo darbo kokybę. Jie įkūrė du tyrimų e, direktoratus, kurių buvo anksčiau tik tai vienas. E, jie geriau tyria vietoje reikalus, naudoja geresnės, geresnę programinę įrangą ir sumažino laikinų darbuotojų skaičių. Man atrodo, kad e, tai yra rezultatai, kurie rėmėsi pradinėmis audito rūmų rekomendacijomis. Antrojoje specialioje ataskaitoje auditorumai pastebi, kad iš 17 pradinių rekomendacijų į 14 buvo atsižvelgta e, komisijos ir tai reiškia taip pat ir OLAFO. Iš tų 17, 14 e, rekomendacijų, e, kurios jų manimų buvo naudingos, tik trys rekomendacijos buvo įgyvendintos iki galo. Taigi, žvelgiant dabar 11 metų pozicijos, galima pasakyti, kad 3 ketvirtadėliai iš e, naudingų rekomendacijų buvo ignoruotos tam tikrų mastų. E, šiame darbo dokumente patiktos devynios rekomendacijos. Ir kadangi neturime daug laiko ir dokumentas be to pateiktas jums, e, jau kuris laikas aš detaliai nekalbėsiu, tiesiog e, pabrėšiu tris svarbiausius aspektus. Galbūt svarbiausia problema yra ta, kad vidutinė bylos trukmė yra vis dar virš dviejų metų, o tai nerodo jokio pagerėjimo. pagerėjimo lyginant su situacija prieš keletą metų. 2009 metų tyriamasis darbas sudarė tik 37 procentus viso darbo. Tai yra labai nedaug. Antras, antra labai svarba, svarbi rekomendacija, ko gero, būtų susijusi su laiku skirtu pradiniams tyrimams. E, ši pradinė stadija ir jos trukmė, vertinant pradinę informaciją, padvigubėjo nuo 2004 metų, nuo 3,5 mėnesių iki 7 mėnesių. Tai yra susiję su bendru tyrimo laiko pailgėjimu. Tačiau čia kalbame apie e, gaunamos informacijos vertinimą, tai galbūt kyla klausimų dėl to, kad jau ir šiame laikotarpėje vyksta tyriamasis darbas. Trečioji rekomendacija, kurią aš siūlau savo pranešime, ji vėlgi yra pagrįsta audito rūmų ataskaita yra apie tai, kad nėra nepriklausomo kontrolės mechanizmo. Ir yra tam tikrų procedūrinių problemų. Šios situacijos e, sprendimas, aišku, yra tarybos ir komisijos rankose. Reikia tam tikro teisėkuros darbo rengiant teisinės normas, net naujinant paties teisinio pagrindo, kurio rendamasis veikia OLAF. Taigi, ponios ir ponai, dar kartą noriu padėkoti ponui Galėja. už jo nuveiktą darbą. Ir dar kartą noriu pasveikinti Olaf atstovus esančius čia salėje. Ir dabar norėčiau išklausyti jūsų e, pastabų. Pirmiausia, norėčiau steikti žodį ponui Galėja audito rūmų vardu. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu rūmų vardu padėkoti už kvietimą jūsų posėdį, suteikiantį mums galimybę pasidalinti ataskaitos rezultatais. 2005 e, metų pranešime buvo 17 rekomendacijų susijusių su įvairiausia OLAF e, veikla. Remdamasis šiomis rekomendacijomis, remdamiesi šiomis e, rekomendacijomis, auditorumai atliko analizę, kaip rekomendacijos buvo įgyvendintos. Ir manau, kad pranešėjo Pranešime e, pateikiama puikia mūsų e, analizės santrauka, mūsų pastabų santrauka. Mes pritarėme jūsų rekomendacijams, e, pagal kurias yra įtraukiamos mūsų pastabos ir į kurias bus atsižvelgta tvirtinant biudžeto įvykdymą. Leiskite pabrėžti, kad audito rūmai atlieka labai kritišką ataskaitą, kaip Olaf dirba. Ir mes tai darome suvokdami, kokia svarbi yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos funkcija. Mes vertiname tą darbą, tą svarbų darbą, kurį Olaf pareigūnai ir tarnautojai dirba. Siekdamas neišsiplėsti, nes pranešėjas mums jau priminė apie 2005 metų rekomendacijų gyvendinimą turiu pabrėžti, kad didžioji dalis e, šių rekomendacijų buvo įgyvendinta e, skirtingomis e, apimtimis. Noriu pabrėžti, kad pirmesnės rekomendacijos vis dar išlieka ir turėtų būti sutelktos pastangos, kurias pasitelkus būtų galima visiškai gyvendinti pateiktas rekomendacijas. Nenorėdamas e, gaišinti jūsų laiko, noriu pabrėžti tris dalykus, e, kuriuos mes nustatėme savo tyrime. Pirmiausia, Olaf turi susitelkti į kitus dalykus, kurie ir yra jų, jo svarbiausia funkcija, tai yra tyrimo funkcija. Audito rūmai nustatė du rodiklius siekiančio tikslo. Pirmiausia, Mes ištyrėme darbuotojų dirbančių su tyrimo bylomis ir operacinėje srityje. Kaip e, Olafo laiko skirimo, remiantis laiko skirimo e, sistema, e, galima laiko valdymo sistema matome, kad darbuotojų skaičius nors ir padidėjo nuo 2005 metais, tačiau A ir B direktoratų darbuotojų skaičius e, išlikęs nepakitęs 32 procentai. Mes tikėtum, tikimės, kad e, šiuose tyrimo e, direktoratuose darbuotojų skaičius turėtų išaukti. Tai būtų gera priemonė, kurią remiantis būtų galima pagreitinti tyrimus. Mes norime, kad Olaf užtikrintų, jog jų tyrėjai dirbtų nepamirždami savo tikslo, tai yra apsaugoti ES finansinius e, interesus. Antra pastaba. Olaf turi e, pagerinti savo tyrimų kokybę ir ataskaitų teikimą. Buvo nustatyta visa eilės ryčių, kuriuose tyrimai turėtų būti atliekami veiksmingiau. Turime nepamiršti tyrimų trukmės ir valdymo sistemos. Reikia stengtis, kad tyrimo laikotarpis sutrumpėtų. Reikia numatyti prioritizavimo sistemą, įgyvendinimo sistemą patobulinti. Atsakas tikriausia būtų geresnis valdymas ir tinkamas valdymas vietoje. Buvo nustatyta visa eilė priemonių, kaip ponia pirmininkė jūs pabrėžėte, laiko valdymo sistema buvo sukurta, deminimis taisyklė buvo sukurta, kuria remiantis nustatomi prioritetiniai um, tyrimai, e, taip pat skatinama bendradarbiauti su Eurojustu. Nepaisant e, šių patobulinimų, aš noriu pabrėžti, kad vis dėlto tyrimų trukmė išliko ta pati. Audito rūmai norėtų paskatinti Olafą, kad jis laikytųsi procedūrinių taisyklių ir imtųsi tų priemonių, kurios leistų pakeisti situaciją. Rūmai taip pat skatina visas suinteresuotasias šalis reformuoti OLAF struktūrą. Rūmai nustatė tam tikrą pažangą e, OLAF ataskaitų teikimo srityje. Taip pat e, tikslų formulavimo ir pasiekimo srityje. Ir trečia, priežiūros komiteto vaidmuo yra labai svarbus. 2008 m. sprendimas e, pabrėžia, kad priežiūros komitetas e, turi išsaugoti svarbę OLAF tyrimo funkciją. Mes manome, kad priežiūros komitetas e, dirba tinkamą linkme. Reikia užtikrinti, kad kad priežiūros komitetas būtų informuotas prieš teikiant, perdodant medžiagą nacionaliniams teismams ir tas informavimas turi būti penkios dienos prieš teikiant informaciją teismams. Priežiūros komitetas gali teikti savo nuomonę e, atskirais individualiais atvejais ir e, mes manome, kad tokia privaloma procedūra padėtų, kad priežiūros komitetas uh, nepakenktų daromiems tyrimams. Ir pagaliau noriu pabrėžti, kad e, mūsų ataskaitoje pabrėžiamas e, reformų poreikis. Mes pritarėme komisijai. Veiksmingumas, e, atskaitomybė turėtų būti padidinti. Tik tokiu būdu Olaf dirbs veiksmingai. Mes pateiksime savo nuomonę dėl naujos OLAF reglamento redakcijos ir šiomis rekomendacijomis sieksime patobulinti OLAF veiklą. Turiu pasakyti, kad audito veikla buvo gera ir konstruktyvi ir visų auditorių vardu norėčiau padėkoti visiems bendradarbiavusiems su mumis. Mes e, bendradarbiavame su naujuoju OLAF generaliniu direktoriu, su priežiūros komiteto nariais. Ir šis bendradarbiavimas labai svarbus siekiant reformuoti OLAF reglamentą. Noriu padėkoti Jums už dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū garbėjai nariai. Ačiū, ponė Galija. Ačiū už Jūsų išsakytas mintis. Toliau suteiksiu žodį parlamento nariams, kurie norėjo pasisakyti. Ponas Balšytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų šitas klausimas yra labai svarbus ir tikrai noriu padėkoti tiek auditorumam, tiek pranešėjai už gana didelį atliktą darbą. Auditorumai savo specialioje ataskaitoje yra parašę vieną tokį sakinį, kad e, aiškus tikslai ir planavimas yra silpniausio tyrimo aspektas ir kad vis dar nėra nepriklausomos vykdomų tyrimų veiksmų kontrolės ir teisės aktų rinkinio užtikrinančio, kad tyrimo veiksmai būtų vykdomi pagal numatytą planą. Aš nebereikalo pacitavau šitą e, sakinį, todėl kad mano supratimu tai yra e, pati pagrindinė esmė. Ir šiandieną praėjus jau šešiem metam, nuo 2005 metų, mes metai iš metų rašome panašias pastabas, kad e, nepakankama yra tyrimo trukmė, pačio tyrimo efektyvumas, nėra pakankamos užduočių paskirstimas ir tikslų nustatymas. Gaunamas informacijos e, įvertinimo trukmės yra problema, bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis problema, priežiūros komitetų vaidmens nepakankamumas, deminimis politikos tikslų užtikrinimo problema ir e, kai kurie kiti. Iš tikrųjų, vertinant, e, kaip ir buvo paminėta, auditorumų atstovo Labai nuoširdžiai e, iš tikrųjų dirbo auditorumai, mėgindami pateikti visapusišką analizę. Pagal pateiktą darbo dokumentą tikrai galim pasakyti, kad ir Olafas iš visų jėgų stengiasi, kad ištaisyti tuos trūkumus, kurie buvo nurodyti 2005 metais. Tačiau šiandieną mes turime tokią situaciją, kokią turime. Ir kyla klausimas, e, kaip bus toliau. Kodėl mes negalime nustatyti tų kontrolės ir teisės aktų? Todėl, kad mūsų darbų vis daugėja. Jeigu 2004 metais buvo 25 ES valstybės, dabar yra 27, ateityje bus jų vis dar daugiau, gyvenime uždavinių vis didėja ir natūralu, kad tie teisės aktai, kurie yra ruošiami, juos metai iš metų ir arba mėnesis iš mėnesį reikia koreguoti, todėl kad pasikeičia ir reikalavimai, ir e, darbų apimtis. Todėl e, ne, nesiplėsdamas mano supratimu, mes kartu bendrom jėgom turime pradėti ieškoti, kaip pašalinti priežastis, dėl kurių tas darbas šiandieną yra atliekamas. Aš e, manau, kad yra nepakankamas informacijos šiandieną surinkimas. Aš jau esu nekartą kalbėjęs dėl valstybėse narėse specialių institucijų, specialių tarnybų renkamos informacijos E, nepakankamas perteikimas Olofo tarnybai. Ir šičia Olofas turėtų rodyti didesnį dėmesį ir aš manau, mes kaip parlamentas turėtumėm tą e, palaikyti. Ir taip pat esu giliai įsitikinęs, kad mes turime pradėti reikalauti, kad Europos komisija pateiktų viešųjų pirkimų sistemos tam tikrus principus. Kad norint naudotis ES pinigus, mes ateityje turime įdėkti principą, kad praeitų viešųjų pirkimų tam tikras nustatytas procedūras. Kai kuriuose valstybės narėse yra pasiekta gana didelė pažanga, tačiau jos viešųjų pirkimų sistemos nėra naudojamos plačiai, todėl kad nėra ir politinio, ir kitokio suinteresuotumo. Todėl e, mano požiūriu, mano galva, mes ateityje iš tikrųjų turime ieškoti priežasčių, kurie leistų mum supaprastinti ir sumažinti tiek Olofui darbą, tiek auditorumam darbą, ir taip pat mum Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariam darbą. Ačiū uždėmesi. Köszönöm képviselő úr véleményét, megadom a szót Ajala Szender képviselő asszonynak. Dabar suteiksiu žodį poniai Ajala Zender. Gracias, presidente. Sí, eh, agradecerle eh, expresamente el interés. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti eh, Jums už pastangas ir atliktą darbą, pareiktą pranešimą, mm, išryškinta visėlės spragų, trūkumų, kurie kelia nerimą ir mums. Tai reiškia, kad mm, yra E, tokia institucija kaip Olafas, kuriuo mes turime pasitikėti ir jeigu yra kažkokių tai trūkumų, tai aišku, kyla nerimas. Ir e, tarkim, e, dėl 2005 metų audito ir rekomendacijų, dėl Olafo, jeigu viską įvertinam, galime daryti išvadą, kad vis tik tai ne viskas yra patobulinta tiek, kiek reikėtų mm, kur rekomendacijose pagrindinis dėmesys buvo skirtas tyrimams ir vis tik tai tos rekomendacijos nebuvo iki galo gyvendintos. Labai tikiuosi, kad direktorius imsis visų reikiamų priemonių ir tas, tos trūkumus ištaisys. Reikia kalbėti, aišku, ir apie išteklių panaudojimo efektyvumą, ir apie rezultatus kurių yra pasiekiama. Ypač reikia stiprinti būtent tą tyrimų pusę, tai yra Olafo e, pagrindinį darbo barą, pagrindinę darbo sritį. Uh, nuolat, kiek dirbu Europos parlamente, aš visuomet primiktinai reikalavau, kad būtų patvirtintas labai aiškus deontologinis kodeksas, kad būtų aiškus principai, nes matome ir įvairių, įvairių skandalai kyla ir akivaizdu, kad reikia stiprinti Olafą. Reikia, aišku, nepamiršti ir tų tyrimo subjektų teisių garantavimą. Tas turi būti užtikrinta šimtų procentų. Visi juridiniai aspektai, mm, aišku, turi būti įgyvendinti. Mes taip pat konstatuojame, kad kartais kol Olafas yra kritikuojamas net ir teismuose. Tad reikėtų dar kartą pagalvoti apie egzistuojančią sistemą, galbūt apie priežos komiteto vaidmenį čia reikėtų galvoti. Būtina labai smarkiai sustiprinti priežos komitetą iš juridinio požio taško bet kol nebus deontologinio kodekso, aš manau, kad nieko nepavyks padaryti esminio. Reikia užtikrinti, aišku, kad ir priežios komitetas dirbtų e, tvirčiau, bet, aišku, reikia nepamiršti, jog tyrimai turi būti atliekami nepriklausomai ir e, turi būti užtikrinta visiška kontrolė čia. Iš Olafo pusės, aišku, turi būti vadovaujamas atitinkamais principais, ypač dėl tyrimo subjektų teisių. Buvo modernizuoti, turimi ištekliai, priemonės, kodėl vis tik tai taip ilgai užtrunka tie tyrimai. Kai kuriais atvejais nėra už garantijų dėl tyrimo patikimumo. Yra yra akivaizdu, kad kai kuriais atvejais pareigos vykdomos ne visiškai tinkamai. Dėkoju už tai, kad mums išryškinote tokios svarbos organizacijos kaip Olafas ir stipresis ir silpnasias pusės. Manau, mes kaip biudžeto kontrolės komitetas turime turėti galimybę stebėti, ir užsitikrinti tai, kad rekomendacijos būtų gyventos kaip galima greičiau. Mes tikimės, kad kaip galime greičiau išgirsime tuos atsakymų, kurių tikimės, kad turėsime aiškę kontrolės bazę, kuri būtų patikima ir skaidri. Juk kalbame apie labai svarbę instituciją, Olafą, ir reikia pasirūpinti, kad nebūtų jokių galimybių padaryti klaidą. Pane Greslė. Labai ačiū. Noriu užduoti klausimą. Manau, kad pranešimas yra geras ir auditorumo ataskaita labai gera. Šiandien daug ką galima e, paversti skaičiais, o, o kai turime skaičius, daug paprasčiau suprasti daug ką. Dėl pirmojo ir antrojo klausimų, kiek Olaf e, dėmesio skiria nuosaviems tyrimams. Audito rūmai teigia, kad tai yra 37 procentai, o komisija teigia, kad tai yra 75 procentai. Generalinis direktorius e, pristatydamas e, savo pranešimą kalbėjo apie tai, kad reikėtų personalo skaičių padidinti iki 50 procentų. Ar tai yra OLAF reforma? Taigi, e, koks tas tikrasis skaičius yra, nes jie labai skirtingi, tų žmonių, kurie dirba tyrimo direktorate. E, Mikaelė Turnak, Akijas OLAF. Dabar ponas Mikaelet, kuris yra OLAF atstovas. Ačiū. Pone pirmininkė, pradėsiu apgailestaudamas pono Giovanna Kese vardu. Jis negalėjo atvykti, todėl kad turėjo seniai planuotų e, reikalų e, pasaulio banke ir e, Šiaurės Amerikoje. Jis Briuselyje um, viešėjo pastarąsias savaitės, aš su juo buvau susitikęs ir jis labai apelestauja, kad negalėjo atvykti į šiandienos uh, posėdį. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu tiek uh, komisijos, tiek Olaf uh, vardu. Uh, Ir e, kai kuriais atvejais e, mano pozicija bus e, skirtinga, kai kalbėsiu komisijos ir Olaf vardu. Noriu padėkoti už jūsų pastabas ir rekomendacijas. Aš žinau, kad ponia Greslė Atsiprašau, ponas Kessler labai atidžiai e, stebi tyrimo procedūrą. Kiek vėliau apie ją pakalbėsiu detaliau, o prieš e, grįždamas prie dabartinės ataskaitos noriu tarti keletą žodžių apie buvusią ataskaitą, kuri yra jau šešerių metų senumo. Manau, kad svarbiausias klausimas yra, ar stiklinė yra trimis ketvirtadaliais pilna, ar septyniais aštuntadaliais, ar vienu šešioliktadaliu pilna, ar galbūt tomis pačiomis proporcijomis nepilna, pusiau pilna ar pusiau tuščia. Manau, kad galbūt mes per greitai sutinkame dėl kai kurių dalykų ir e, kalbant apie naujosios ataskaitos rekomendacijas, aišku, kad ne visos jos yra įgyvendintos visiškai. E, keičiasi aplinkybės e, ir būtina keisti ir mūsų poziciją kai kurių aplinkybių atžvilgių, apie kurias jau kalbėjome. Grįždamas prie dabar metinės ataskaitos noriu pasakyti, kad mes pritarėme iš esmės e, detalioms e, pastaboms, kurias išsakė e, komisija savo atsakymuose. Malonu, kad pažanga padaryta nuo 2005 metų buvo įvertinta. Tiesa ta, kad tyrimų trukmė išliko nepakitusi. Mums labai sudėtinga būtų kalbėti apie skaičius, tačiau aišku, kad patys tyrimai tapo kompleksiškesni ir sudėtingesni. 2010 metai rodo, kad vidutinė tyrimo trukmė sumažėjo nuo dviejų metų iki kiek mažiau nei dviejų metų. Kalbant apie deminimis požiūrį, jis leido mums susitelkti prie labai sudėtingų ir sunkių atvejų. Mes įgyvendinome strateginio e, strateginio tyrimo požiūrį. Teisingumo teismas kažkada išaiškino, kad reikia pakankamo e, pirmojo įtarimo, kad tyrimas būtų atliktas. E, strateginis tyrimas ar strateginė žvalgyba reiškia, kad tyrimas gali būti pradėtas ir anksčiau, kai komisija mano, kad tam yra reikalas. Mes šio požiūrio laikysimės ir toliau, ypač atsižvelgdami į dabartinės aplinkybės. Pone pirmininkė, man turbūt nereikia sakyti, kad teisėkuros procesas gali prasidėti, juo gali būti suteikiamos galimybės institucijoms išspręsti tas problemas, kurios yra svarbios institucijoms. 2005 metų ataskaitoje kai kurios pastabos susijusios tiesiog su tuo, kad keitėsi teisinė bazė. Mes stengiamės gerinti savo tyriamąją veiklą, trumpinti tyrimo laikotarpį, jei tai įmanoma. Ypač turint omenyje, e, kokios teisinės pasiekmės laukia atlikus tyrimą labai sunkiai e, sekėsi trumpinti tyrimo laiką. Pone Ponas Kesner kalbėjo apie vidaus reorganizavimą, kuris supaprastintų įgyvendinimo aspektus. Pone pirmininkė, aš penktadienį kalbėjau su juo ir jis ketina su jumis aptarti svarbius klausimus, kai jūs manysite, kad tai yra reikalinga. Nenorėčiau užbėgti jam už akių, tačiau noriu pasakyti, kad mūsų tyrimo veikla ir vidaus valdymas bus patobulinti, patobulint atlikti tyrimai, e, užtikrinta geresnė tyrimų stebėsena, taip pat geriau taikomas deminimis principas. Kalbant apie darbuotojų dirbančių tyrimo direktorate skaičių, aš, kaip jau minėjau, statistiniai um, rodikliai pirmiausia susiję su abiprieštimis. Rūmose labai svarbu išlaikyti A ir B direktorato darbuotojų skaičių, tačiau ne tik jie atsakingi už tyrimus. Pavyzdžiui, tyriejų komanda atliekanti vietos patikras pasitelks ir e, kompiuterinių technologijų žinovų. Ir teismo ekspertus Taip pat e, jie turės ir taip parengti e, tyrimo ataskaitas, kad jomis būtų galima pasinaudoti ir vėliau. Tik tokiu būdu mes galime veikti, galime išlikti veiksmingais. Svarbu ir muitinės tyrimai. 75 procentai visų tyrimų atliekama būtent e, šioje srityje. Tačiau tyriejų kai kuriuose tyrimuose, kurie gali tirti, yra tik 50 procentų, mhm. kurie tiesiogiai dalyvauja tyrimuose. reikalingas geresnis koordinavimas atliekant muitinius tyrimus. Manome, kad darbuotojų skaičius turėtų pakilti į 75 procentų visų gyventojų. 37 procentai viso um, darbo laiko yra skiriama būtent patiems tyrimams. Mes nemanome, kad e, ataskaitoje atsispindi viskas. Pavyzdžiui, kai kurie tyrėjai neturi jokios kitos funkcijos, tik tirti. Mes e, manome, kad pavyzdžiui, Kai kurie, kai kurie tyri, tyrėjai atlieka ir administracinę e, veiklą, tačiau tai vadina tyrimu. Arba raš, rašant ataskaitas taip pat tai laikoma kaip tyrimas. Taigi skaičiai kartais nebūtinai pasako visą tiesą, o to labai norėjo ponas Kestner. Jis e, šios klausimus dar aptars su jumis. Kalbant apie E, procedūrinių teisių garantavimą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Dabar dar vyksta teisėkuros procesas ir matau, kad, manau, kad galėsime apie tai kalbėti ateityje. Kartais apie ateitį yra kalbėti daug geriau ir paprasčiau nei apie praeitį. Mes geriname savo ryšius su valstybėmis narėmis ir Eurojustu. Manau, kad galėtume padaryti tam tikrus pakeitimus šioje srityje, e, ieškodami veiksmingesnių darbo būdų. Mes tikimės kai kurių patobulinimų per artimiausius mėnesius šioje srityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū šias pastabas laikas baigėsi jau e, prieš 15 minučių, tai turėjom pradėti koordinatorių posėdį, tačiau ši tema yra labai svarbi. Ne vien todėl, kad esu atsakingas už šį klausimą ir todėl, kad šis klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Tad jums leidus aš dar norėčiau suteikti žodį Olafo priežiūros komiteto atstovui, o po to dar dvi minutės e, suteikčiau pana galėjo, kad jis galėtų dar apibendrinti tai, ką išgirdo šiandien. O aš atsisakysiu savo teisės apibendrinti diskusijas. Gal tik kokį sakinį pasakysiu. Tai kas dabar kalbės priežiūros komiteto vardu? Yra nemažai atstovų, bet žodį galėčiau suteikti vienam iš jūsų. Čia jau. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und äh, sehr geehrte Abgeordnete, dass Sie uns zu Ihrem Ausschuss. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komitetui, kad pakvietėte mus į šį posėdį. Kozling Wright ir aš pati atstovaujame priežiūros komitetui, aš esu pirmininkė. Palaikome glaudų ryšį įgyvendindami tas rekomendacijas ir tai, kas yra pasakyta jūsų pranešime. Mes irgi, kaip priežiūros komitetas, galime pritarti išvadoms. Mes labai džiaugiamės, kad jūs skaitote mūsų ataskaitas, kurių kasmet parengėme po kelias. Ir matote iš mūsų ataskaitų, jog mūsų pozicija yra gana kritiška, kai eina kalba apie e, valdymo klausimus ir auditorumo ataskaita buvo parengta 2005 metais. Šią ataskaitą vėl įvertina situaciją ir, kaip jūs sakėte, tos pačios rekomendacijos pateikiamos, nors praėjo penkeri metai. Dabar kalbant apie Olafo juridinę bazę, kyla klausimas, ar ši juridinė bazė vis dar yra tinkama. Ne, mes galvojame, kad reikia pakeisti ir todėl Europos audito rūmų ataskaita šio klausimu yra labai vertinga. Dabar trumpai norėčiau aptarti tris klausimus. Ir Roslin Wright suteiksiu žodį vienu klausimu. Taigi dabar dėl koncentracijos, dėl Olafo užduočių ir funkcijų. Priežiūros komitetas prižiūri Olafo darbą, siekia, kad tyrimai būtų geriau planuojami Dabar visų pirma, e, dėl užduočių koncentravimo. Čia gal daug ir neturėčiau ką pasakoti, skaičiai buvo pateikti, kalbant apie pagrindinės užduotis. Matau pritariamus linkčiajimus iš tikrųjų eina kalba ne vien tik apie skaičius, mums reikia geres, geriau apibrėžti mm, tyrimų koncepciją, kas yra tyrimas. Tyrimas Tai reiškia, kad reikia tinkamai ir bylas apdoroti. Manau, kad svarbus ne tik A ir B direktorato darbuotojų skaičius, svarbus yra procentai, kiek tyriejų dirba tyrimuose ir kaip e, vertinamos yra kitos tyriejų funkcijos, kurios nepriklausytų Olafui arba tiesioginiai Olafo funkcijai, nes OLAF turi atlikti tyrimus, kuriais siekiama apsaugoti ES finansinius interesus. Pakartosiu pono Kessler žodžius. Jis kalbėjo apie tai, kad 50 procentų visų darbuotojų turėtų tiesiogiai dirbti tyrimuose. Aš jam jau sakiau, kad mes žiūrėsime, ar šio tik tiesų pasieks. Teisingai e, auditorumai pastebėjo, kad vidutinė tyrimų trukmė nesutrumpėjo ženkliai. Kaip buvo, taip ir dabar yra taip, kad trukmė yra maždaug 25 mėnesiai vidutiniškai 7,1 mėnesio trunka vertinimo procesas. Tai tikrai nėra um, pasitikėjimą didinantis skaičiai, teisingai buvo pasakyta. Jei šių skaičių nepasiseks sumažinti, tuomet turėtume uh, apskritai atsakyti savo į klausimą, kokiais tyrimais Olaf turėtų užsiimti. Būta daug kompleksiškesnių bylų ir mes tiesiog galbūt turime e, didinti tyriejų skaičių. Tai vėlgi yra e, klausimas, kuriuo diskutavome ne kartą. Aš manau, kad nebus lengva keisti Olaf darbo metodus ir pačią sąrangą. Aišku, galima kurti atskirus darbo planus, galima perkelti vienus darbuotojus e, iš vienos skyriaus į kitą skyrių, tačiau e, manau, kad e, norint tikrų reformų reikia konkrečių veiksmų ir iniciatyvų tiek iš komisijos, tiek iš ir OLAF pusės. Svarbus yra darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymai. Antra pastaba. Ponios e, parlamento narės ir ponai parlamento nariai tinkamai pastebėjo, kad Olaf kontrolė ataskaitoje neatsispindi. Audito rūmai pabrėžė, kad kol kas nėra veiksmingos atliekamų tyrimų kontrolės ir stebėsenos, o tai trukdo tinkamam tyrimo atlikimui. Reikėtų supaprastinti e, pačią tyrimo veiklą, jei aš teisingai supratau. Europos komisija e, nau, rengia naują 99 metų 73 reglamento redakciją. Ir aš tikiuosi, kad e, tiksliau komisija atsižvelgė į e, kai kurias mūsų parlamento uh, E, dar 2008 metais renktos rezoliucijos rekomendacijas, tačiau į ne visas. Ši, e, šioje specialiojoje ataskaitoje kalbama apie tai, kad priežiūros komiteto funkcija yra atlikti tyrimų kontrolę ir teikti ataskaitas apie atliekamą kontrolę reikėtų užtikrinti tinkamą informacijos keitimąsi tarp um, Olafo ir kitų institucijų. Aš esu įsitikinusi, kad uh, Olaf tarnyba nedirbs veiksmingai, jei neužtikrins savo operatyvinės veiklos kontrolės. Kasgi kitas, jei ne uh, priežiūros komitetas gali užtikrinti tinkamą tyrimų kontrolę. Savame suprantama, e, atsakomybė dėl priežiūros komiteto veiksmų tikrai neturėtų gulti ant generalinio direktoriaus pečių. Priežiūros komitetas nesiekia užimti generalinio direktoriaus e, kėdės, ir nesikiš į einamosius tyrimus. Komisijos pasiūlyme ir Europos parlamento rezoliucija numatytoje konsultavimosi procedūroje yra e, siekiama užtikrinti tinkamą OLAF veiklą. Kasgi kitas, jei nepriežiūros komitetas galėtų suteikti tą tinkamą teisinį saugumą. Tačiau pirmiausia, reikia labai aiškiai suformuluoti priežiūros komiteto funkcijas naujoje reglamento redakcijoje. Taip pat reikia numatyti e, pakankamą darbuotojų kiekį, kurie galėtų užtikrinti tinkamą priežiūros komiteto veiklą. Reikia persvarstyti priežiūros komiteto užduotis. Reikia nepamiršti, kad priežiūros komitetas yra juridinis asmuo, kuriame dirba fiziniai, fiziniai asmenys. Taip pat reikia nepamiršti ES pirmosios institu... instancijos teismų sprendimų ir juos prisiminti atliekant einamosius tyrimus. Ačiū. E, Ačiū. Tai dabar paprašysiu ponios Rait pasisakyti, kiek galima trumpiau, gal tilptumėte į dvi minutės, kadangi labai atsiliekam nuo laiko ir tikriausiai jau koordinatoriai labai pyks ant manęs, jei jie negalės paposėdžiauti po to. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Per paskutinius kelis mėnesius ypatingą dėmesį skyriau Olafo tyrimų valdymui ir efektyvumui. Manau, kad galiu patvirtinti visą tai, ką pasakė auditorumai dėl tyrimo efektyvumo ir mm, Olafo vaidmens, tai yra tyrimų darbo. Ypač svarbu kalbėti apie planavimą tyrimų. Nuo pat pradžių tyrimai turi būti aiškiai suplanuoti, su aiškiais tikslais ir per visą procesą turi būti už užtikrintas labai aiškus monitoringo procesas ir atitinkamuose padaliniuose ta kontrolė turi būti vykdoma. Ir priežiūros komitetas dėl to yra parašęs labai griežtą nuomonę. Galiu pasidžiaugti, kad yra padaryta pakankamai nemažai pažangos atitinkamame direktorate ir tikiuosi, kad per artimiausius mm, kelis metus pamatysime tai, kokiu tyrimų trukmė sutrumpės, kas yra labai svarbu, nes tuomet tyrimai bus efektyviau planuojami ir, kaip aš jau sakiau, sakiau, valdymas bus griežtai kontroliuojamas pačiame Olafe. Aišku, priežiūros komitetas čia vaidina labai svarbu vaidmenį, nors mes neturime teisės kištis į bet kokius e, atliekamus tyrimus, aišku, mm, tai trukdo e, mūsų gal e, aiškę poziciją išsakyti dėl tyrimų, tačiau be abejo mes labai didžiai stebėsime, kaip tie tyrimai bus įgyvendinami ir sieksime, kad sutrumpėtų jų trukmė ir kad padidėtų jų efektyvumas. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū, ponia Rait. Ypač už tai, kad kalbėjote taip trumpai ir informatyviai. Noriu paprašyti poną Galėją tarti paskutinį žodį, bet tik tai dvi minutės ir tada baigsime posėdį. Ačiū pirmininkė, manau, kad trys gerbiami parlamento nariai, kurie šiandien čia pasisakė, iškėlė tris klausimus, kurie ir toliau liks labai svarbus šioje diskusijoje šioje srityje. Manau, kad e, audito rūmų ataskaita labai aiškiai ir detaliai išdėsto ponios Greslė iškeltus klausimus dėl veiksmingumo, efektyvumo ir Olafo operacijų e, veiklos. Ponas Ailit pakartojo komisijos ir Olafo poziciją šia, dėl šios situacijos. Kitas klausimas, kuris mano manimu yra labai svarbus, tai yra Klausimas iškeltas ponios Ajelos Sender dėl budrumo. Kai kalbam apie Olafo funkcijas, teismas, e, rūmai mano, kad teisingumo, Europos teisingumo rūmai e, nebūtų pakankama institucija vykdant šią priežiūrą. Ir e, jeigu mes tiesiog e, būtume neatsakingi, jeigu tik tai tokią priežiūrą naudotumėmės. Mums reikia kasdieninės priežiūros, kuri būtų veiksminga, kad visi galėtų būti ramus, jog Olafas veikia visa jėga, tačiau e, išlieka įstatymo numatytose rėmose. Ir Paskutinis dalykas iškeltas pono Balčyčio. Tiesą sakant, manau, kad problema nėra Olafo problema, tai yra tarybos, parlamento ir komisijos problema. Jeigu neišspręsime Olafo dvigubų funkcijų problemos, tai Olafas visada kovos pats su savimi, visada bus e, kryžminėje ugnyje ir e, nepardu, nebekankamai dėmesio skirs e, tyrimams, e, kurie e, auditorumų manimų yra jų svarbiausia funkcija. Ačiū, gerbiami parlamento nariai, ačiū. Ačiū priežiūros komiteto pirmininkiai, dėkuoju visiems pasisakiusiems už labai vertingą diskusiją. Taigi baigiame diskusiją septintojų klausimų, baigiame šį posėdį, rytoj susitiksime 9 val. iš ryto. Na, o dabar norėčiau pradėti koordinatorių posėdį, kuris turėtų būti labai trumpas. O prieš tai noriu paprašyti visus, kurie neturėtų dalyvauti jame, išeiti iš salės.